Buongiorno. Labas rytas. Labas šis visiems, įskaitant Davidą, sako pirmininkas. E, pirmiausia informacija apie vakarykštį koordinatorių posėdį. Dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo 8 metams e, Liberatskio pranešimas patvirtintas. 9 e, metais komisijai pranešėjas bus ponas Hasimarkakis. 9 metams vykdymas biudžeto parlamentui į telę. devintiesiems metams kitos institucijos, Rivelinė, agentūroms Stavrakakis. Dėl airijos kandidato į audito rūmus Ajala Sender rengs panešimą, paskui reglamento projektas e, pakeičiantis finansinį reglamentą taikoma Europos esai Europos bendrijos bendrajam biudžetui. Rivelinė renks pranešimą šių klausimų. Pirmininkas su biudžeto komiteto pirmininku parengs raštą dėl įgyvendinimo pagal 50 taisyklę. O mes rengsime savo nuomonę konstitucinių reikalų komitetų dėl institu, tarp institucinių sustarimo dėl bendradarbiavimo finansiniuose klausimuose tarp komisijos ir tarybos ir aš taip pat rengsiu pats tokį laišką. Toliau EEAS e, e, Kalfin dėl komisijos reglamento dėl išorės veiksmų tarnybos veiksmų organizavimo. E, dėl bendros darbo grupės ir dėl kitų aspektų išorės veiksmų tarnyboje Mes paskirėme poną Rivelinį renkti pranešimą, taip pat Hercog dėl įstatų, o ponas Balčytis dėl biudžeto pakeitimo. Kaip aš sakiau anksčiau, dėl biudžeto vykdymo devintiesiems metams Hatsimarkakis komisijai, įtelė parlamentui, kitoms institucijoms rivalinį rengs pranešimus agentūros Tavrakakis. Dėl paskirimo procedūros. E, dėl Olafo vadovo laikinoje nematome būtinybės keistis nuomonėmis su ponu Pilė. Frakcijų vadovai, pirmininkų sueiga svarstys šį klausimą, o mes taip pat ketiname dar važiuoti į Graikiją balandžio 29 dieną. Ponas Hatsimarkakis vyks savo sąskaitą kartu su delegacija ir Delandžyvo taip pat. E, devin e, e, Žemės ūkio komiteto atstovas taip pat važiuos su mumis kartu, taip buvo ir 2007 metais. Dėl finansinio reglamento Birželio pirmąją dirbsime kartu su biudžeto kontrolės, biudžeto komitetu, rengsime bendrą posėdį. E, Rivalinį parengs pasiūlymus dėl kalbėtojų šio klausimo, dėl studijų. 2010 metais mes numatėme penkias ir kitos bus atliktos 11 metais penkios. Sekretoriatas komitetui išsiūlys šių metų e, studijų sąrašą, o kitos perkeliamos į 11 metus. Kelionė į Kroatiją, birželio 13-25 bendra delegacija vyks biudžeto kontrolės komiteto ir biudžeto komiteto atstovų. Dialogas tarp komitetų ir komisijos narių. Turime e, pono Lėnės pirmininkų sueigos atstovų, komiteto pirmininkus e, komiteto atstovo pasiūlymą surenkti, apsvartyti šį klausimą vėliau. Biudžeto kontrolės komitetas seks, kaip yra tvarkomi duomenys. Vakar aš gavau laišką iš Vengrijos užsienio reikalų ministro, kuriame kalbama apie fono fazakas į audito rūmų narius paskirimo. Šis laiškas e, bus išplatintas biudžeto kontrolės komiteto nariams. Tai tiek apie vakar dienos posėdį. O dabar dirbsime pagal darbo atvarkę. Aštuntas klausimas. Biudžeto vykdymo procedūra. Aštuntųjų metų ES bendrasis biudžetas, Europos parlamentas. Prieš pradedant balsuoti, e, pasisakys pranešės ponas Tas. Ačiū pirmininkė, kolegos. Balsavimo sąrašą turi visi. Diskusijos jau įvyko. Jūs žino, išgirdote mano nuomonę, kai pristačiau pranešimo projektą. Buvo daug pozityvių atsiliepimų reaguojant, o dabar balsuosime dėl 122 pakeitimų. Mane šiek tiek pritrenkė tas skaičius pateiktų pakeitimų bet e, reikia žiūrėti tai kaip į e, du kraštutinumus. Vieni sakė, kad mano e, pranešimas nuėjo penelik toliau, o kiti, kad nuėjo penelik toliau, kiti, kad aš per mažai padariau. Taigi žmonės pateikė labai daug klau, pasiūlymų, kai ką išbraukti, kai ką papildyti. Aš esu dėkingas už konstruktyvius pakeitimus, kuriuos bandžiau inkorporuoti į tekstą, kad jį pagerinčiau. Reikia pasakyti, kad atsižvelgiau į visų, visų frakcijų atstovų pasiūlymus. Iš socialistų demokratų, GUE gavau pakeitimų, Laisvės ir demokratijos, EPP frakcijų, taip pat iš kitų. Uh, Kai kas pasiūlė kai ką išbraukti, bet aš rekomenduočiau netižvelgti tai, jeigu e, mes patvirtinsime tokius pakeitimus, tai aš bijau, kad turinys nukentės mano pranešimo. Mano tikslas e, e, pirmiausia galvoti apie parlamento vadovybę ir galvoti apie 1,5 e, milijardus eurų mūsų biudžetą ir tikiuosi, kad už tai, galvant apie tuos dalykus, pranešimo esmė išliks. Pone Hercog vakar atsiemė nemažai pakeitimų ir vis tik tai man visai tiktų kai kurie iš jų. Vakar su EPP ir socialistais mes dar pasižiūrėjome į 106 pastraipą, kad būtų galima suformuluoti priimtiną tekstą. Man atrodo, kad labai svarbu tai yra prieš balsuojant jums sužinoti. Ačiū. Pirmininkas, ačiū ponės tas. E, darbas jūsų buvo iš tikrųjų sudėtingas. Dabar pradėsime balsuoti. Balsuosime ilgai, tikiuosi, kad visi atsinešėte savo korteles. Pasirenkite balsuoti. Taigi, biudžeto vykdymo patvirtinimas parlamentas 2008 metai. Balsuojame dėl pirmo pasiūlymo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 21 už 4 prieš. Dabar rezoliucija. Pirmasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 24 už 2 prieš. Antrasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Atmesta 21 prieš. 6 prieš. Trečiasis pakeitimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. 18 už 9 prieš patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas. Balsuojame. Ne pirmininkas sako, jis atkrenta. Penktasis. Balsuojame. Penktasis. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta 25 balsavus už. Šeštasis. Balsuojame. Baigiame. patvirtintas 24 už 3 prieš. Septintasis balsuojame. Baigiame. Atmestas 24 prieš 3 už. Aštuntasis balsuojame. Baigiame. 19 už 8 prieš patvirtinta. Devintasis pakeitimas. E, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas 21 prieš 6 už. Dešimtąją atsijėmė. Vienuoliktasis. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas 27 už. 12. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas 19 už, 8 prieš. 13. Balsuojame. Baigiame. Atmestas 25 už 2 už. 25 prieš 2 už. Keturioliktasis. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas 19 už 6 prieš. 15, 16, 17. Galime dėl jų visų balsuoti kartu, jeigu sutinkate. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta 28 už. 18. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 21 už 3 prieš. 19. Balsuojame. Baigiame. Atmestas 22 prieš 6 už.

Atsiprašau, e, turime pereiti prie 23, nes 22 atkrenta. O 23 atsijėme, taigi 24 balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 25 balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 26. Balsuojame. Baigiame. 5 už 3 prieš. Patvirtinta. Dvidešimt septintasis balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 18 už, 9 prieš. 28. Atsiprašau, sako pirmininkas 29. Balsuojame. Dar kartą atsiprašo pirmininkas, atkrenta 30. Prašom balsuoti dėl 30. Baigiame. atmestas. 31. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 32 atkrenta, 33 atsijėmė, 34 balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 35 atsijėmė. 36 pasuojame. Baigiame. Patvirtintas. 37 atsijimtas. 38 dalimis. Pirmoji dalis. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Antroji dalis. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 39 atsimtas, 40 balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 41 balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 42 balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Sekretoriatas man ką tik pasakė, kad E, iš socialistų dviem nariais per daug balsuoja. Galime pabandyti patikrinti pirmininkę. Gal patikrinsite ir pasakysite mums. Bermanas balsuoja, Ajala išeina. Keturiasdešimt trečiasis balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 44. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 45. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 46. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 47. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Reikia dar kartą pasitikrinti, nes atrodo, kad vieno socialistų per daug gal ponė Ajala Sender paliko savo kortelę ma mašinoje, aparate. Gerai, kartais kompiuteriai suklysta, balsuokime toliau. Jie blogesni negu žmonės kartais. 48. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 49. Atsiprašau, 51. Dalimis pirmoji balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Atsiprašau, iš tikrųjų 51 atkrito, 52 balsuojame. Baigiame. Atmestas. 53. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Dabar galime balsuoti dėl 56, nuo 56 iki 59, balsuoti dėl jų kartu, balsuojame, baigiame, atmesta. 60, balsuojame, baigiame, atmesta. 61, balsuojame, baigiame. Baigiame. Atmesta. 62 balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 63 balsuojame. Baigiame. Patvirtinta.

163 ponios Gesler pakeitimas nesiūlė visiškai išbraukti atitinkamus teksto dalies. Taigi, jeigu pasižiūrėsime į 64 ponios Hercog e, pakeitimą, galime balsuoti dėl jo. Pone Hercog jį atsiemė, bet aš mielai siūlyčiau jį palikti ir balsuoti dėl jo. ponos tas pakeitimas žodžiu. Gal mes galėtume šiek tiek e, pamastyti apie tai. Kadangi maniau, jog ponios Greslė pakeitimas buvo dėl 29 senojo teksto pastraipos. 64 Hercog yra papildymas tos dalies. Aš nežinau, ar tai neprieštaraus tekstui, ar tai bus tik papildymas. Čia balsavimo sąrašas nepadės, nes mes turime E, pas, pasiūlymą dėl išbraukimo, taigi dėl to reikėtų balsuoti pirmiausia, o paskui žiūrėti. Nekomplikuokime balsavimo. Balsuokime toliau, o paskui bus galima plenarniai sesijai pateikti kitą pakeitimą. Taigi, pereikime prie kitos pastraipos. Dabar 65 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 67 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 70 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 71 balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Septyniasdešimt trečiasis. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 74 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 75 balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 78. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 80. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 81. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 83 pakeitimas. Kas už? Prieš. Patvirtinta. 84. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 86 balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 88 balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 89. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 91. Dvi dalys, pirmoji dalis, balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Antroji dalis, 91. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 92 pakeitimas, dvi dalys, pirmoji dalis, balsuojame. Man sako, kad jie atkrito, bet antroji dalis galioja. Balsuojame dėl antrosios dalies 92 pakeitimo. Baigiame. Atmesta. 93 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 95 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 97 pakeitimas, balsavimas dalimis. Pirmoji dalis balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Antroji dalis. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. Trečioji dalis. 97 pakeitimu balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Ketvirtoji dalis. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. Paskutinė dalis 97 pakeitimui balsuojame. Baigiame. Mano balsavimas rašė yra klaida, sako pirmininkas. Antroji įtrauka 97 nuo 98 metų skelbiami. Balsuojame dėl tos dalies, baigiame balsuoti. Patvirtinta. Trečioji įtrauka 97 pakeitimo balsuojame. Baigiame. Atmesta. 98 pakeitimas balsuojame. Baigiame. Atmesta. 99 ir 100 yra identiški. Balsuojame dėl jų kartu. Prašom. Balsavimas baigtas. Patvirtinti. 101 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 102. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 103. Dvi dalys. Pirmoji. Balsuojame dėl jos. Baigiame patvirtinta. Antroji dalis balsuojame. Baigiame. Taip pat patvirtinta. 104 pakeitimas balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 105 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 106 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 108. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 109. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Šimtas aštuntasis balsuojame, baigiame. Patvirtintas. Šimtas tryliktasis balsuojame, baigiame. Patvirtinta. Pakeitimas žodžiu. Jį pateikia pranešėjas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Pakeitimas žodžiu pateikė ponė Grislė. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 115 ir 116 pakeitimai. Dėl jų galima balsuoti kartu, ne? Ne, dėl 115 balsuojame, prašom. Baigiame. Patvirtinta. Šimtas šešioliktasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 117. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 118 pakeitimas. Balsuojame. 119 pakeitimas. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 120 pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtinta. Toliau 121 pakeitimas. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 123 pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 124 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 125 pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 126 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 127 pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 128 pakeitimas. Galime balsuoti. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 129 pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtinta. Galime balsuoti dėl pakeitimų dėl, nuo 130 iki 133 vis, dėl visų kartų. Balsuojame. Patvirtinta. Toliau 134 pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtinta. Toliau 135 pakeitimas. Galime balsuoti. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 139 pakeitimas galime balsuoti. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 140 ir 141 pakeitimai. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 142 pakeitimas. Galime balsuoti. Baigime balsuoti. Patvirtinta. Galime balsuoti kartu dėl 143, 144, 145. Ne, atskirai, 143 pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtinta. Toliau 144 pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 145 pakeitimas. Galime balsuoti. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 149 pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 150 pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Atmesta. Žodinis pakeitimas, kurį patikė ponas Itala. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 146 pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 140. Prašau. Atsiprašau, pirmkė, aš norėčiau e, priminti kolegoms iš socialistų frakcijos, kad mes turėtume pritarti pakeitimams nuo 146 iki 148. Balsavimas raše įsivėlė klaida. Taip, mes turėsime balsuoti. Mes pritarėm turinim, bet ne, nepritarėme vietai, kurioje siūloma rašyti šias nuostatas. 146 pakeitimas. Baigime balsuoti. Atmestas. 148 pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 152 pakeitimas. Balsuojame. A. Atsiprašau, šis pakeitimas buvo atsimtas. 153 pakeitimas. Galime balsuoti. Baigime balsuoti. Atmesta. 154 pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Atmesta. 155 pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 156 pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 157 pakeitimas. Galime balsuoti. Baigime balsuoti. Patvirtinta. Toliau ponas Stas pakomentuos 106 pastraipą. Dėkoju, pirmininkė. Gerbimi kolegos, mes parengėme kompromisą dėl 106 pastraipos. Po vakar vykusių konsultacijų buvo pasiūlyta nauja formuluotė, kuris skamba taip, kuri yra nurodyta jūsų tekste. Ir ji skamba taip. Primena, kad pagal asigna, biudžeto asignavimo naudojimo taisyklės e, eilutė 4000 straipsnį 223 kiekviena grupė privalo pateikti, privalo turėti vidaus kontrolės sistemą. Ir mes siūlome pakeisti žodį įdėkti žodžių to maintain, turėti. Ir tiek. Dėkoju, sako pirmininkas. Balsuojame. Balsavimas baigiamas, patvirtinta. Toliau. Ar, kom, ar ponas Nasa norėtų pakomentuoti antrąjį kompromisą? Ne, galime balsuoti. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Šimtas penkiasdešimt devintasis pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigime balsuoti. Patvirtinta. Šimtas šešiasdešimtasis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Atmestas. 161, 162 pakeitimai. Balsuojame dėl jų kartu. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Patvirtinti. 163 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 164 pakeitimas. Galime balsuoti. Baigime balsuoti. Atmestas. 165 pakeitimas. Galime balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. 166 pakeitimas. Galime balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 167 pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtintas. 168 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 169 pakeitimas. Galime balsuoti. Baigime balsuoti. Atmestas.

Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 175 pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 176 pakeitimas. Galime balsuoti. Baigime balsuoti. Atmestas. 177 pakeitimas? Ne? Ne, jis buvo atsimtas, sako pirmininkas. Gerai, 178 pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Atmestas. 179 pakeitimas. Galime balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. Šimtas. Šimtas aštuoniasdešimtasis pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtinta. Šimtas aštuoniasdešimt pirmasis pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 182 Antrasis pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 183 pakeitimas. Balsuojame. 183 pakeitimas. Baigime balsuoti. Patvirtintas. O dabar dėl 135, 135 A, 135 B pastraipo pasisakys ponas Stas. Taip, pirmininkė, gerbėjai kolegos. Buvo pateikti keli pakeitimai iš liberalų frakcijos, kurie buvo susijęs su transportu. EPP frakcija pateikė taip pat pakeitimus susijusius su dviračiais bei e, visuomenės skatinimu naudoti naudotis viešuoju transportu. Todėl aš parengiau trečiąjį kompromisinį pasiūlymą. Bandy, e, taip bandydamas e, sujungti visus su transportu susijusius pakeitimus. Ir siūlyčiau jiems pritarti. Allora, procediamo alla, uh, alla votazione. Gerai, tęsime balsavimą. Taigi pradedame balsuoti. Dėl pirmosios dalies, tai yra dėl 135 pastraipos ir dėl 135 pastraipos A dalies. Patvirtintos šios dalis. Toliau balsuojame dėl 135 e, pastraipos B dalies, bet tuos akinių, kuris yra nurodytas apačioje. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtinta. Dabar balsuojame dėl to, kas yra nurodyta skliausteliuose. Baigiame balsuoti. Atmesta. Pone Gresler. Panašu, kad mes susipainiojame šiek tiek. Mes dabar balsavome dėl 135 pastraipos B dalies, ar ne? Nes aš nelabai supratau, dėl ko mes balsuojame. Ar mes balsavome dėl 135 pastraipos A dalies ar B dalies? Mes balsavome dėl pirmosios. Uh, Kai balsavom dėl pirmosios dalies, balsavom dėl 135 pastraipos ir 135 pastraipos A dalies. Po to balsavom dėl 135 e, pastraipos B dalies ir po to balsavome dėl to, kas yra nurodytas kliausteliuose. Gerai, tęsime darbą. Šimtas devyniasdešimtasis pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtinta. Toliau 191 pakeitimas. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 192, 193 pakeitimai. Balsuojame. Ne, nenorite balsuoti. Gerai. 192 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Gerai. 193 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 194 pakeitimas. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmesta. 195 pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Atmesta. 196 pakeitimas. Galime balsuoti. Baigime balsuoti. Patvirtinta. Toliau žodinis pakeitimas, kuris pateiktas buvo 197 pakeitimui. Pirmoji dalis balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtinta. Antroji dalis 197 pakeitimo. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 198 pakeitimas. Galime balsuoti. Baigime balsuoti. Atmestas. 199 pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Atmesta. 200 pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Atmesta. 201 pakeitimas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Patvirtinta. Du šimtai antrasis pakeitimas. Galime balsuoti. Baigime balsuoti. Atmesta. Toliau balsuosime dėl visos rezoliucijos su patvirtintais pakeitimais. Galime balsuoti. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 17 balsavos už, 4 balsavos prieš ir 6 nariams susilaikius. Sveikiname ponas Tas. Jūs norėtumėt kažką pasakyti, ponė, prašau. Dėkoju pirmininkė, dėkoju, dėkoju visiems. Dėkoju pirmininkų šiltus žodžius ir e, tiesiog norėčiau pasakyti, kad mano kūdikis, kuris ką tik gimė, kuris ką tik atėjo į šį pasaulį, ir dėja jis yra negyvas. Aš turėsiu susilaikyti per balsavimą plenarinėme posėdėje. Man atrodo, kad e, Europos parlamento parlamente visiškai nepaisoma mažesnių frakcijų. Ir aš pateiksiu pakeit, žodinį pakeitimą, kuriuo išsakysiu savo nepasitenkinimą dėl to, kaip tai yra traktuojamos smulkesnės, mažesnės partijos. Dėkoju, ponė Grasler. Dėkoju. Bartai, pasaulis keičiasi, daug kas pasikeitė nuo 2007 metų. Ir būtų puiku, jei jūs į tai atsižvelgtumėt savo pranešime. Mes ir tai padarėme daug ką, kas jums rūpėjo, taigi jūsų kritika yra visiškai nesuprantama. Manau, kad mums labiau turėtų rūpėti turinys to, ką mes darome. Taigi jūsų kritika yra pernelik bendro pobūdžio, bet to negaliu jai pritarti, jos visiškai nesuprantu. Aš pati nemažai prisidėjau prie to, kad e, būtų kiek pakeista dabartinė dar, e, iki šiol galiojusi darbo tvarka. Taigi aš galiu tik tai apgailėstauti, kad jūs taip kritiškai įvertinote mūsų darbą, mūsų pakeitimus ir e, tikiuosi, kad jūs neįsižeisite ir suprasite mūsų motyvus. Dėkuoju, ponas Hatsimakakės. Pirmiausia, Inge, aš, aš norėčiau pasveikinti Jūs, nes man patinka Jūsų naujo šukuosena. Iš tiesų Jums tinka. Na, ponas Stas kalbėjo apie tai, kad mažos frakcijos pateikė daug svarbių pakeitimų. Parengė šį, pakeitį, šį pranešimą ir aš manau, kad negalima teikti, kad stambesnės frakcijos nepaiso uh, mažų frakcijų nuomonės. Manau, kad mes turime visi sutelkti savo jėgas ir visi kartu suvokti, kad situacija keičiasi ir pri, todėl privalome jas išvelgti. Panas Černetski, dėkuoju pirmininkė. Na, vienai per kitaip turime pripažinti faktą, kad rezoliucija po balsavimo yra tokia, kokia ji buvo patvirtinta. Mes ką tik išgirdome, ką apie tai mano pranešėjas. Man atrodo, kad Europos parlamento biudžeto kontrolės komitetas dirba geriau šioje kadencijoje nei e, per praeitą parlamento kadenciją. Niekas to nebejoja. Ir dėja, aš negaliu daugam pritarti. Pone Hercog. E, dėkuoju pirmininkė ir dėkuoju ponui Stas. Jis iškėlė daugybę svarbių klausimų. Aš manau, kad mums beje puikiai pavyko įspręsti kai kuriuos e, ginčytinus punktus. Ir manau, kad e, parlamento darbo kokybė pastaraisiais metais smarkiai padidėjo. Ir galima būtų dar labiau tobulinti mūsų darbo kokybę. Ponas Tas e, apie tai kalbėjo. Tačiau, ponas Tas, ne, nusivilkite dėl to, kad daug kas atmetė jūsų uh, pasiūlymus. Reikėtų galvoti apie ilgesnį perspektyvą. Ir reikėtų galvo, nepamiršti, kad dar daug ką galėtume patobulinti. Manau, kad mes jau pradėjome uh, procesą, kuris ilgainiui, tikiuosi, bus labai naudingas mums visiems. Pone Stas, aš Jums labai dėkoju. Ir uh, po keliarių metų paruošiamo uh, darbo mes pagaliau galime realiai dirbti. Ir be to plenarnėme posėdėje nemažai kas pasikeis. Dėkuoju, pirminkė. Aš manau, kad mes turėtume savęs paklausti, ar mums tinka, ar mums labiau rūpi biudžeto evoliucija, ar mums rūpi išsiaiškinti, ar tinkamai yra naudojamos e, mokesčių mokėtojų lėšos. Aš manyčiau, kad mums pastarasis tikslas turėtų labiau rūpėti. Uh, Ir aš pritariu ponios tas pasiūlymams, kadangi iš jų yra akivaizdu, kad mes dar daug ką galėtume tobulinti. Be abejo, natūrali evoliucija yra neblogas procesas, tačiau mes neturėtume jam pasiduoti, ypač jei galime ką nors pozityviai teigiamai pakeisti. taler om en, en anden rapport nu. Øh, på 36 områder er der blevet fjernet Turime 36 <clears throat> šešias rytis ir keli, keli pakeitimai buvo atmesti. Dėkoju ponui Stas už tai, kad jis mums siūlo rasti kompromisą plenariniam balsavimui. Ačiū. Perėmė prie kito klausimo. 2008 metų biudžeto vykdymo patvirtinimas agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė. Prieš balsuojant norėčiau duoti žodį pranešėjai Veronik Matiju. Eh Ačiū pirmininkė. Balsuosime už 23 agentūras ir dvi institucijas, jungtinės institucijas. Visiems, visoms agentūroms siūlau patvirtinti, biudžeto patvirtinimą dėl tų dviejų institucijų reikėtų pažiūrėti, kaip galima būtų patobulinti biudžeto valdymą. Šitame pranešime žiūrima į bendresnius klausimus. Galbūt Seipults patvirtinimą reikėtų atidėti, nes jie turėjo problemų praeitais metais ir apsvarstyti frakcijose. Tikiuosi, kad padėtis pagerės, nes agentūros direktorius ir valdyba ėmėsi, ėmėsi darbo. Tikimės, kad bus pasiekta rezultatų ir tikimės, kad e, rugsėjo mėnesį galima bus dėl to balsuoti. Buvo užmėgstas konstruktyvus dialogas su jais ir dėkoju sekretariatui už nuveiktą darbą, e, padedant ruošti šitus dokumentus, dėkoju už pagalbą ir siūlau pradėti balsavimą. Ačiū, sako pirmininkas. Ačiū Jums už darbą. Dabar mes balsų, persime prie balsavimo. Ar esate pasiruošę balsuoti? Cosa qua? Ini? Sì, linee report. Allora, la prima uh, votazione, facciamo la votazione del documento INI. Pirmiausiai balsuosime dėl, dėl INE dokumento. Pasiruoškite balsavimo korteles ir balsuosime už pirmą pakeitimą. Balsavimas pradedamas. Ar galime pradėti balsuoti? Taigi, pakeit, pirmas pakeitimas. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigiamas. Atmesta. Antras pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečias pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Trečias, e, ketvirtas pakeitimas. Pradame balsuoti. Atmesta. Penktas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Šeštas pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Septintas pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Aštuntas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Devintas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Dešimtas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 11 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 12 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Žodinis pakeitimas numeris 13. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Keturioliktas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Ponas Tavrakakio žodinis pakeitimas, galbūt jisai norėtų pasisakyti prieš balsuojant. Ačiū pirmininkė. Taip, žodinis pakeitimas. Norėčiau pridėti šį beitą teksto pabaigoje. 15a. Pastraipa. Ponos Gresler pakeitimas. Norėčiau tai pridėti. Also that the agencies receive payments after the authorized work has been concluded and paid for, rapporteurs, etc., and therefore some cash holdings are essential in each case. Ευχαριστώ πολύ. Taigi tiek norėčiau pridėti. Ar galima balsuoti toliau? Balsuojame už pakeitimą, pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Priimta. 16 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 17 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 18 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Čia ponios Tavrakakio žodinis pakeitimas. Leidžiame jam pasisakyti, prašom. Aš to politikai, proedrė. Θα ήθελα να υποβάλω μια προφορική. Ačiū pirmininkė, turiu dar vieną žodinį pakeitimą. Ponios Greslės 19 pakeitimai paskut, e, pabaigoje norėčiau pridėti tokį paragrafą angliškai. Nuo 2000 metų iki 60 metų agentūrų skaičius padidėjo ir tai yra 0,02 procentai viso EU biudžeto 2000 metais ir 0,477 biudžeto 2010 metais. Ačiū. Toks būtų 19 pakeitimo papildymas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 20 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 21 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Už 22-23 kart, balsuojame kartu, pradedame balsavimą. Baigiame balsavimą. Atmesta. Balsuojame už visą rezoliuciją bendrai. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 19 už, 4 prieš, 2 susilaikę. Dėkojame ponui Matiju. Poniai Matiju. Periname prie kito klausimo. Biudžeto vykdymo patvirtinimas už 2008 metams kelios agentūros. Pone Matiju. Vuole parlare? Prego. Oppure non, se no andiamo dirett, votiamo direttamente. Ar norite pasisakyti? Nebūtina, galime iškart balsuoti. Pranešėja, galbūt geriau balsuokime, nes jeigu aptarsime kiekvieną agentūrą, labai ilgai užtruksime. Pirmininkas, gerai. Dešimtas balsavimas. Pradėkime nuo Europos profesinio mokymo plėtros centro. 16 klausimas. Pradedame balsuoti dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Baigiame balsuoti. Priimta. Dabar balsuojame už. Baigiame balsuoti. Priimta. Balsuojame dėl rezoliucijos. Ar galime balsuoti viską, už viską iš karto, ar yra. Ar galime balsuoti už. Nuo pirmo iki septinto už viską kartu pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Dabar balsuojame bendrai už, rezoliu, už rezoliuciją. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 19 už, 2 prieš, 1 susilaikė. Kitas klausimas. ES įstatymų įstaigų vertimo centras. Pirmiausiai biudžeto įvykdymo patvirtimas, pradedame balsuoti. Baigime balsuoti. Priimta. Pradame balsuoti dėl sąskaitų uždarimo. Baigiame balsuoti. Priimta. Dėl trečios pastraipos pirmas pakeitimas pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Už rezoliuciją pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 21 už 2 prieš 1 susilaikė. Toliau einame prie Europos policijos koledžo biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Pirmiausia, biudžeto įvykdymas pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Sąskaitų uždarimas pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Galime kartu balsuoti nuo trečio iki, ketv... iki penkto, pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Pirmas pakeitimas, pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Balsuojame dėl viso dokumento kartu. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 24 už, 1 prieš. Toliau balsuosime dėl bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros. Biudžeto įvykdymas pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Sąskaitų uždarimas pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 20 už 1 prieš. Toliau kitas klausimas Europos rekonstrukcijos agentūra. Balsuojame už biudžeto įvykdymą. Baigiame balsuoti. 20 už, vienas prieš, vienas susilaikė. Sąskaitų uždarimas pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Rezoliucija pirmas pakeitimas. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Antras pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Už visą dokumentą pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta 22 už, 2 prieš. Vienas susilaikė. Dabar balsuosime dėl Europos aviacijos saugos agentūros. Visas biudžeto įvykdymo patvirtinimas pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta 21 už 1, prieš 1 susilaiko. Sąskaitų uždarimas pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. rezoliuciją. Jeigu pritarite, balsuojame už penkis pirmosius punktus kartu. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Pirmasis pakeitimas pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Penktas ir šeštas kartu pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Galutinis balsavimas už dokumentą. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta 21 už, 1 prieš, 1 susilaikė. Toliau balsuosime dėl Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro. Biudžeto vykdymo patvirtinimas bendrai, pradėme balsuoti. Baigėme balsuoti. Vienas už, atsiprašau, 21 už, vienas prieš, vienas susilaiko, priimta. Sąskaitų uždarimas pradėme balsuoti. Baigėme balsuoti. Priimta. Nuo pirmo iki šešto balsuojame kartu. Atsiprašau. Pirmasis balsuojame. Baigime balsavimą. Priimta. Penktasis pakeitimas. Pradame balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta. Šeštasis. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Pirmasis pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Už trečią, septintą ir ketvirtą balsuojame kartu. Jeigu neprieštaraujate, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Balsuojame dėl viso dokumento bendrai, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 23 už, vienas prieš, vienas susilaiko. Dabar balsuosime dėl Europos cheminių medžiagų agentūros. Bendras biudžeto vykdymo patvirtinimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta 21 už, 2 prieš, 1 susilaiko. Sąskaitų uždarimas. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Pirmasis punktas pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Penktasis punktas pradame balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta. Pirmasis pradame balsuoti. Baigėme balsuoti. Priimta. Pirmasis pakeitimas pradame balsuoti. Baigėme balsuoti. Priimta. Tai trečiasis pakeitimas pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Balsuojame už visą dokumentą. Pradame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 23 už, 2 prieš, 1 susilaiko. Toliau balsuosime dėl Europos aplinkos agentūros. Biudžeto įvykdymas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 24 už, vienas prieš, vienas susilaiko. Sąskaitų uždarimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Pirmoji nuomonė. Galime balsuoti nuo pirmos iki keturios ir ketvirtą kartu. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Priimta. Už antrą ir trečią balsuojame kartu. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta. Bendras balsavimas dėl dokumento. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Priimta 24 už, vienas prieš vieną susilaikė. Pername prie Europos maisto saugos tarnybos. Bendras biudžeto įvykdymas pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 23 už, 2 prieš, 1 už, susilaikė. Sąskaitų uždarimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Gal galėtumėm balsuoti už pirmuosius tris kartu. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Pirmasis pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Antrasis pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Ketvirtasis pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Trečiasis pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimta. Penktasis. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Balsuojame dėl viso dokumento. Baigiame balsuoti. Priimta 22 už, 2 prieš, 1 susilaiko. Mm, balsuosime dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsinos centro biudžeto įvykdymo. Pradėme balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta 23 už vienas prieš vienas susilaiko. Sąskaitų uždarimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Dėl dviejų pirmųjų nuomonių balsuojame kartu. Baigiame balsuoti. Priimta. Pirmas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Galtinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta 22 už vienas prieš vieną susilaiko. Per i medicinali. Votiamo la decisione del Dabar Europos vaistų agentūra Sprendimas dėl biudžeto vykdymo. Bendrasis. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Iš vienas už, vienas prieš, vienas susilaikė. Sprendimas dėl sąskaitų uždarimo. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Pirmųjų nuomonė. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. Antra penktoji nuomonės kartu. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Pirmasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Šeštoji nuomonė. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Bendroji rezoliucija. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 23 už 1 prieš. 23 už 1 prieš. Kitas klausimas. Europos jūrų saugumo agentūra. EMSA. Balsuojame dėl biudžeto vykdymo. Baigiame. Patvirtinta 25 už, 1 prieš. 24 už. Toliau sąskaitų uždarimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau nuomonės 6, 1, 2. Balsuojame dėl jų. Baigiame. Patvirtintos pirmasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta visa rezoliucija. Balsuojame. Baigiame. 24 už, vienas prieš patvirtinta. Kitas klausimas - Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra ENISA. Pirmiausia, biudžeto vykdymo patvirtinimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 20 už 1 prieš susilaikė. Sąskaitų uždarimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Pirmasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. E, balsuojame dėl rezoliucijos. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 13 už, 2 prieš, 1 susilaikė. Europos geležinkelio agentūra. Sprendimas dėl biudžeto vykdymo. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta 21 už, 1 prieš, 1 susilaikė. Sąskaitų uždarimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Nuomonė pirma, antra, penktoji. Kartu balsuojame dėl jų. Pradedame, baigiame. Patvirtinta. Galutinė rezoliucija. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta 20 už, 1 prieš. Europos mokymo fondas, ETF. Sprendimas dėl biudžeto vykdymo. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta 19 už vienus sulaikė vienas prieš sąskaitų uždarimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Antra ir trečia nuomonės kartu. Balsuojame dėl jų. Baigiame. Patvirtinta. Dabar balsuojame dėl galutinio rezoliucijos projekto. Prašom. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 20 už 2 prieš 1 susilaikė. Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra. Sprendimas dėl biudžeto vykdymo. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta 20 už 1 prieš 1 susilaikė. Sąskaitų uždarimas. Balsuojame. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Antroji ir trečioji nuomonės kartu. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Pirmasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Antrasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Baigiame. Patvirtinta. Ketvirtoji, penktoji nuomonė kartu. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. E, balsavimas dėl galutinio rezoliucijos projekto. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta 20 už 2 prieš 1 susilaikė. Kitas klausimas – Euratomo tiekimo agentūra. Sprendimas dėl biudžeto vykdymo. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta 19 už vieną susilaikė. Sąskaitų uždarimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta 19. Pasiūlymas dėl rezoliucijos. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta 20 už, 2 prieš. Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas. Sprendimas dėl biudžeto vykdymo. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta 21 už 2 prieš 1 susilaikė. Sąskaitų uždarimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Pirmasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Dabar Antra, trečia ir šeštoji nuomonės kartu. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintos. Galutinė rezoliucija. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta 21 už 2 prieš 1 susilaikė. Kitas klausimas. Eurojustas. E, balsuojame dėl biudžeto vykdymo. Baigiame. Patvirtinta 21 už, 1 prieš 1 susilaikė. Sąskaitų uždarimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Pirmoji ir, antroji, nu, pirmoji ir trečioji nuomonė kartu. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Pirmasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Galutinė rezoliucija. Balsuojame. Baigiame patvirtinta 21 už, vienas prieš, vienas susilaikė. Kitas klausimas - Europos e, Sąjungos pagrindinių teisų agentūra. Balsuojame dėl biudžetą. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 21 už, vienas prieš. Sąskaitų uždarimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Pirmoji, trečioji nuomonė kartu. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Dabar galutinis rezoliucijos tekstas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta 20 už 2 prieš 1 susilaikė. Toliau Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie ES valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra, kitaip tariant Frontex. Balsuojame dėl biudžeto vykdymo. Baigiame. Patvirtinta 19 už, 2 prieš 1 susilaikė. Sąskaitų uždarimas, balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Pirmoji nuomonė. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Pirmasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Penktoji šeštoji nuomonės kartu. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta galutinis rezoliucijos tekstas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta 20 už 2 prieš 1 susilaikė. Toliau. Europos pasaulinės navigacijos palidovų sistemos priežiūros institucija. Pirmiausia, biudžeto vykdymas. Balsuojame. Baigiame patvirtinta 20 už 1 prieš 1 susilaikė, sąskaitų uždarimas, balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Pirmasis pakeitimas, balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Galutinis rezoliucijos tekstas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta 20 už 2 prieš 1 susilaikė. Kitas klausimas – Europos ITER įgyvendinimo ir brandolių sintezės energijos gamybos bendroji įmonė, biudžeto vykdymas, balsuojame, baigiame. patvirtinta, 18 už 2 prieš 1 susilaikė, sąskaitų uždarimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Pirmasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Galutinis rezoliucijos tekstas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta 20 už 2 prieš 1 susilaikė. Kitas klausimas. Cesar bendroji įmonė. Biudžeto vykdymas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta 19 e, už 3 prieš. Toliau sąskaitų uždarimas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Pirma, antra, trečia, penkta ir septinta nuomonė kartu balsuojame. Transporto komiteto rekomendacijos tai yra. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Pirmasis pakeitimas. Balsuojame. Ačiū. Baigiame. Patvirtinta. Antrasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Šeštoji nuomonė. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Dabar galutinis rezoliucijos tekstas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta 20 už 1 prieš 2 susilaikė. Sveikinu ponę Matiju. Dėkuoju už sunkų darbą. Ir šiandien baigiame rytinį posėdį anksčiau galime dar išgerti kavos, o susitiksime vėl po pietų. Ačiū.